Chers collègues, bonjour. Mėly kolegos, labas rytas. Aš manau, kad dauguma šio komiteto narių jau yra atvykę. Taigi, aš norėčiau pradėti posėdį. Norėčiau priminti, koks yra šios posėdžio tikslas. Tai yra įsteigti tyrimų komiteto dėl automobilių išmetalų sudėtį ir valdybą, išrinkti pirmininką, vicepirmininkus pagal 198 straipsnį. Taigi pirmiausia, mes pradėsime ir nuo rinkimų, būtent rinksime pirmininką, po to vicepirmininkus. Turime politinių frakcijų pakaitinių narių e, siūlymus Vinvam de Kamp, kuris pakei, kurie, kurį keičia ponia Kliūn, taip pat e, Monterodė Gijar, ją keičia ponas Gambis, EPP frakcijoje, socialistų frakcijoje Masimo Paulucci, jį keičia Nikola Danty ir ENE frakcijoje Gerg Mayer keičia Mario Borgezijo. Taigi patvirtiname tuos pakeitimus. Na, o dabar dar norėčiau pasitikslinti, ar visi esate atsinešę balsavimo korteles, jeigu mums jų staiga prireiktų. Tiesiog norėjau jūs apie tai informuoti. Kągi, e, kvorumas panašu, kad e, surinktas, reikia tik 12 narių, yra tikrai jūsų daugiau negu 12. Taigi dabar e, norėčiau, kad būtų pristatytos, pristatyti kandidatai pirmininko e, vietai užimti. Kas norėtų? Kas yra kandidatai? Kas juos pristatys? Prašau. Ačiū pirmininkė socialdemokratų frakcijos vardu. Aš norėčiau paskirti Kathleen Van Bremt į pirmininkės, pasiūlyti ją į pirmininkės postą. Ačiū. Ar būtų kitų kandidatūrų? Kitų kandidatų? Ponas Karinšas. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvelgiant į bendradarbiavimą šiame parlamente, EPP frakcija neprieštarauja ponios Van Bremt skirimui į komiteto pirmininkės postą, tačiau vis tiek aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad EPP viską darys tam, kad šis komitetas netaptų raganų medžioklės komitetų, bandant ieškoti kaltų automobilių pramonėje ar dizelių technologijų srityje, nes būtų labai neteisinga nukreipti pramonę prieš aplinką. Europai reikia darbo vietų, Europai reikia pramonės, o mūsų uždavinys tą padaryti, aišku, nepamirštant ir aplinkosaugos poreikių. Dėkoju. Ačiū. Kągi, socialistų frakcija pasiūlė ponios Vandenbrent kandidatūrą. Norėčiau paklausti ponia, ponios Vandenbrent, ar ji neprieštarauja. Taip, ponia pirmininkė, aš sutinku. Puiku. Kągi, galiu dabar konstatuoti, kad kandidatė yra patvirtinusi savo finansinių interesų, užpildysi finansinių interesų deklaraciją, taigi dėl to problemų nėra. Ir dabar galime pereiti iš karto prie kitų rinkimų. Kadangi turime tik vieną kandidatę į pirmininkės postą, tai siūlyčiau tuo met plojimais pritarti jos kandidatūrai, nebent atsirastų kitų kandidatų. niekas nereikalavo balsavimo, slapto balsavimo, tai iškart galiu dabar jau ir pasveikinti ponę Van Bremt. Greitai ir skubiai ir puikiai ją išrinkus komiteto pirmininkę, taigi kviečiu ją dabar užimti pirmininkės postą, mano vaidmuo jau ir kaip ir baigėsi. Good morning, uh, dear colleagues. I'm um, not going... Labas rytas, kolegos. Nesakysiu kalbos, bet norėčiau padėkoti visoms politinėms frakcijoms už paramą. Noriu patikinti ypač APP frakcijos narius ir kitus šio svarbaus tyrimų komiteto narius – dėl to, kad tengiuosi dirbti skaidriai, kaip pirmininkė, dirbti su biuru, koordinatoriais ir visais komiteto nariais, kad šis komitetas dirbtų protingai. Dėl to aš nesiginčiu. Noriu, kad dirbtume veiksmingai ir pasiektume išsikelto tikslo ir pasiektume ateityje geresnio e, ES teisės aktų įgyvendinimo. Dabar rinksime vicepirmininkus. Kaip jau minėta, kvorumas yra. Tikriausiai niekas nepasikeitė dėl pakaitinių narių. Noriu paklausti kokie kandidatai siūlomi į pirmojo vicepirmininko postą, ponė Karinč, prašau. Ačiū, pirmininkė. APP e frakcijos vardu norėčiau nominuoti Ivo Belet. Ačiū. Pone Belet, ar sutinkate būti nominuojamu? Aš sutinku. Ar yra kitų kandidatų, kuriuos teiktų kitos politinės frakcijos. Ne. Ar komitetas sutinka balsuoti plojimais? Ivo, if you could join me. Ivo, ar galėtumėte ateiti čia? Sėsti prie manęs. Galėtume kalbėtis ir angliškai. Atsiprašau, olandiškai bet tikriausiai nebūtų patogu. Well, it's Flemish, but um, Okay, then I can go to the election of the Antrojo vicepirmininko rinkimai dabar. Ar yra kandidatas į šį postą? norėčiau EKR frakcijos vardu nominuoti poną Marką Demesmekerį. Ar sutinkate būti nominuotu? Natuurlijk ben ik het daarmee eens, collega. Fantastisch. <laughs> Be abejonės aš sutinku, žinoma. Puiku. Ar yra kitų kandidatų, kuriuos tik kitos politinės frakcijos? Ne. Gal komitetas galėtų išrinkti plojimais. Ačiū, Markai. Ateik čia. Still, yeah. <laughs> No, the Flemish Parliament. But this is not the natural coalition of the Flemish uh, <laughs> Parliament. Should be in the future. In the future. <laughs>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 Ar yra kandidatas? Gerbiama pirmininkė, kolegos, GUA NGL frakcija siūlo Katariną Konečną, e, siekiant užtikrinti lyčių ir kalbų pusiausvyrą. Deja, jos kalbos nemoku. Ar, ar sutinkate būti nominuota? Ar yra kitų kandidatų? šį postą. Jei ne, norėčiau paprašyti komiteto pritarti plojimais. And please join us. Um... Ir ateikite čia pas mus. Absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last and the fourth? Um... Dabar rinksime paskutinį ketvirtąjį komiteto vicepirmininką, ponę Ekhut. Labas rytas. Tikrai džiugu kalbėti, girdėti tiek daug olandų kalbos. Mes siūl, žalieji norėtume pasiūlyti Karimą Delį kaip ketvirtąją vicepirmininkę. Pone Dėlį, ar sutinkate būti nominuota? Taip sutinku. Ar bus kitų kandidatų? Ne. Norėčiau komiteto paprašyti išrinkti e, vicepirmininkę balsą e, plojimais. Ačiū. Well, colleagues, um, amazingly smooth. Um, viskas e, vyksta nepaprastai sklandžiai. Ačiū Jums už tai, prašau ateiti pas mus. kolegos. Dar negalime gerti kavos, nes reikia išklausyti pranešimų. Noriu Jūs informuoti, kad kitas komiteto posėdis įvyks antradienį, kovo 22-ąją, prasidės 15 val. ir tęsis iki 18.30. Koordinatoriai savo posėdį ir, ir biuras e, patvirtins darbo atvarkę savo posėdžiuose ir, paskui, ir pateiksime pasiūlymą tuo klausimu, bet mūsų laukia tikrai daug darbo ateinančiomis savaitėmis. Turime patvirtinti metodologiją, kaip dirbsime, e, ką kviesimės, visą tai reiks nuspręsti, bet pirmasis posėdis bus koordinatorių posėdis, kuris įvyks Strasbūre kitą e, ketvirtadienį kovo 10 10 valandą vyks nuo 10 iki to laiko, kol prasidės balsavimai plenarnėjame posėdėje, taigi o komiteto posėdis kovo 22. Darbo tarkėje be kitų klausimų bus ir, žinoma, pirmasis aptarimas, kaip mes dirbsime šiame komitete ir iki to laiko jau bus parengta pasiūlymų. žinoma, kad įvyktų koordinatorių posėdis, svarbu, kad visos politinės frakcijos praneštų, e, kas bus jų koordinatorius ir tą informaciją reiktų perduoti sekretariatui. Ačiū visiems ir susitiksime kovo 22. Heel vlot. Heel vlot, ja.